Dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradėkime posėdį. Norėčiau paprašyti tylos. Mums visiems jos reikia, kad posėdis vyktų sklandžiai. Norėčiau paminėti labai liūdną šią rytą nutikusią istoriją. Būtent lėktuvo katastrofa Prancūzijos pietuose yra tas tragiškas įvykis. Daugybė aukų. Dar nežinome tiksliai kiek jų iš tikrųjų. Na, nesileidžiant į detalės, manau, kad galėtume pagerbti aukų atminimą tylos minutę. E, tiesiog norėtume pademonstruoti, kad mes esame kartu su savo kolegomis prancūzais tą didelės netekties minutę, tylos minutę. Thank you very much. Dėkuoju. Grįžkime prie darbotvarkės. Kitas jos klausimas yra penkioliktasis. Tolesnės energetikos ir klimato politikos tolesnės energetikos ir klimato politikos priemonės, keitimusimis nuomonėmis su komisijos nariu Migeliu Ajas Kanjete. Ne pirmą kartą susitinkame su ponu komisaru Mikelerijas Kadietė. Prieš tai susitiktume su jumis kaip parlamento nariu prieš kokį 20 metų. Manęs dar čia tuomet nebuvo, bet yra kolegų matyt, kurie jūs atsimena ir kaip parlamento narį. Norėčiau priminti, jog komisaras Ajas Kanjetė diskutavo vasario 15 dieną Strasbūre su įtre komiteto nariais dėl priemonių, kurias komisija numatė siekiant padidinti tarpusavio tinklų sujungimą. Tai yra labai svarbu, kad galėtume parengti šią temą iniciatyvą, pranešimą savo iniciatyvą, ponė komisarė. Mes kol kas dar to nepadarėme, bet darbas vyksta. Na, o šį kartą kalbėsime apie klimato kaitos energetikos srities priemonės, energijos sąjungos strategija, nes jinai buvo patvirtinama, tai yra visiems labai svarbus dalykas. O dabar norėčiau kreiptis jūs, ponė komisarė, ir paprašyti tarti įvadinę žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tiek aš, tiek komisija mes esame labai nuliūdę dėl to, kad e, Prancūzijos Alpėje įvyko tokia skaudi nelaimė, norėčiau pareikšti pačias nuoširdžiausias užuojautas aukoms ir jų šeimoms tokiam sunkiom minutėm. Your... Norėčiau pradėti nuo padėkos jums visiems e, už paramą energijos sąjungai. Tačiau mes žinome, kad to nepakanka, mes strategijų neužtenka žmonėms, jie turi turėti galimybę apmokėti savo sąskaitas strateginė sąjunga ir labai svarbus dalykas. Būtina, kad būtų integruotos įvairios politikos sritis į vieną šią strategiją. Tai padidins mūsų veiksmų mm, nuoseklumą ir būtina, kad tas integracijos Europos Sąjungoje būtų daugiau. Šiandien norėčiau tarti keletą žodžių apie konkrečius šios strategijos veiksmus. Gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmiausia, šių veiksmų plano pradiniai etapai. Kaip jūs žinote, komunikate tai yra kalba apie 10 procentų energijos rodiklį. Ir šis rodiklis buvo patvirtintas 2014 metais. 12 valstybių narių e, dar nėra pasiekę 10 procentų tikslo. Jos yra atskirtos skaitmeninės rinkos. 2020 metais situacija turi būti ištaisyta. Sveikinu e, pasaraisiais metais pasiektą pažangą, apie tai kalbama komunikate, sveikinamas europinis požiūris į e, energijos infrastruktūros plėtojimą. Buvo priimtas e, reglamentas, kuris kaip tik ir apima šios klausimus. Europos tinklų sujungimo priemonė, E, energijos e, veiksmų planas ekonomikos gaivinimui buvo taip pat patvirtintas dokumentas. Visa tai yra darytų mūsų namų darbai. Naujos taisyklės jau pradeda duoti rezultatų. Prasidėjo prekybos operacijos e, tarp Estijos ir Suomijos. Tinklai buvo sujungti. Ir tai yra vienas iš tų pavyzdžių, rodančių, kad sistema veikia. Praėjusią savaitę Madride kalbėjau apie Transadrijos projektą dujotiekiui. Kalbėjau taip pat apie Anatolijos projektą. Gamtinus, gamtinės dujos iš ten galės pasiekti Europos Sąjungą, mūsų apsirūpinimas energija bus konkurencingesnis ir sklandesnis. 10 milijonų kubinių metrų dujų gausime per metus, 7 milijonai namų ūkių galėsiomis apsirūpinti. E, būtinas geresnis bendradarbiavimas tarp mūsų visų, taip pat tarp viešo privataus sektoriaus. Europos strateginių investicijų fondas taip pat galėtų būti panaudotas spręsti tas problemas. Iki 2020 valstybės narės turės būti pasiekusios 10 procentų sujungimo tikslą. Kipras kol kas dar yra E, energijos, energetinė sala, taip vadinamoji. Nuo 2003 metų problemos tęsiasi. Prancūzija ir Portugalija taip pat turi įsipareigojimo pasiekti tą 10 procentų slengsti ir geriau integruoti e, atsinaunančius energijos išteklius į energijos gamybą. Būtina užtikrinti sklandesnį tiekimą e, visai Europai aukšto lygio grupė, to rūpinasi pirmininkas Junkeris, turi susirinkti ir e, buvo susirinkusi ir Madride diskutavo apie tai prieš porą savaičių. E, kitas susitikimas matytas šių metų vidury. Regi, kai dėl regioninio bendradarbiavimo Balkanų regione ir e, kitose regionuose tas bendradarbiavimas yra plėtojimas, būtina stiprinti šį bendradarbiavimą ir būtina taip pat kelti reikiamus prioritetus. E, komitetas bus nuolatos informuojamas, kaip ir buvo seniau apie vykdomus projektus. Europos Sąjunga 2014 metais kova ėmėsi lyderės vaidmens ir ėmėsi kurti e, energijos sąjungą. Tikslas buvo skatinti ekonomikos augimą ir plėtoti šią energetinę sąjungą. Mums reikia stebėsenos procesų ir geresnės valdysenos, kad būtumėm, tik, kad būtumėm tikri, kad nacionalinių, vietinių ir regioninių lygmenių e, viskas būtų tvarkoma tinkamai. Valdysena turi būti skaidri, tiksli, kad valstybės narės užtikrintų, jog būra laikomas nustatytų taisyklių. Veiksmų planas yra taip pat labai svarbus dalykas, aš jau keletą aspektų. Pirmiausia, norėčiau paminėti energijos saugumo aspektą. Tai priklauso nuo E, pasitikėjimo ir solidarumo tarp valstybių. Stiekimo e, saugumas ir jo bandymas nepalankiausiamis sąlygomis parodė, kad reikalingas yra tiekimo paketas ir jis bus parengtas iki 2015 pabaigos. Ten yra ke, numatyta keletas elementų. Svarbiausia, siūlim, siūloma peržiūrėti e, E, nuostatas susijusios su saugiu apsirūpinimu, pasiūlyti kitus variantus ir sustiprinti bendradarbiavimą. Europos komisijos vaidmuo yra užtikrinti tinkamą valdymą krizės atvejais. E, suskistintos gamtinės dujos taip pat yra svarbus raptos ir būtent tinkamą apsirūpinti. E, turime parengę strategiją šiuo klausimu, taip pat turime pasižiūrėti, ar turim, kaip turėtume pertvarkyti savo infrastruktūrą apsirūpinimui visomis dujomis. Jungtinės valstijos ir kiti mūsų tiekėjai galėtų mus aprūpinti daugiau, jeigu tas tinkamas infrastruktūras turėtume. Dabar dėl elektros energijos. Europos komisija siūlys teisės aktus dėl saugaus apsirūpinimo elektra iki 2000, buvo teikštų dokumentas 2016 metais. Ir turime numatyti apsirūpinimo standartus ir turime laikytis nuosek, klaus požiūrio į apsirūpinimo elektrą galimybės. Na ir galiausiai saugumas taip pat reiškia, kad reikės dėrėtis Europos Sąjungai, tai reiškia, kad turime turėti tinkamą informacinį mechanizmą, kad galėtume e, matyti, kokius susitarimus su trečiosiomis šalimis sudaro ES valstybės narės. Gerbiami ES nariai, energijos, energijos rinka, energijos rinka apskritai, kuri bus integruota ir tvirta, padės mums tinkamiau tvarkyti šią sritį. Būtina, kad turėtume tikrą vidaus rinką šioje srityje, kad turėtume ES teisės aktus, kurie būtų visapusiškai taikomi. Vidaus energijos pakete, tarp kitko, yra kalbama apie veiklos atsėjimą, yra kalbama apie daugelį kitų dalykų, kuriuos aš įvardinu kaip prioritetus. Jeigu taisyklių bus laikomasi, mes tuomet galėsime sustiprinti savo turimas nuostatas. Pasiūlysime taip pat ir siūly, pas, pasiūlysime dalykus susijusius 15 ir 16 metais su inovacijų taikymu. Europos parlamentas E, nori e, užtikrinti, kad bus laikomasi visų, e, viso teisinio paveldo numatytų energijos rytie. Gerbiami Europos parlamento nariai, energijos efektyvumas yra vienas iš svarbiausių mūsų darbo tvarkės klausimų. Ir aš noriu baiškiai pasakyti, ką mes darome. Šiemet vėliau pateiksime šildymo ir aušinimo strategiją, kad galėtume pasižiūrėti, kokį potencialą turime šioje srityje. E, žymėjimo etiketėmis teisės aktai taip pat bus patikslinti. 2016 mes energijos efektyvumo direktyvą nu, norime peržiūrėti. E, taip pat kelsime ir būtinybę peržiūrėti e, taisyklės susijusias su pastatais, siekiant padidinti jų energetinį efektyvumą. Tai bus konkrečios priemonės. Energijos efektyvumo direktyvos peržiūrė bus konkretus žingsnis. Mes ten įtrauksime siūlymą pakeisti trečią straipsnį, kur kalbama apie stiktus. Būtina užtikrinti e, tikslų peržiūrą e, tų, kuriuos turime pasiekti iki 2020 metų. Energijos efektyvumas turi būti vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų, kad Europos energijos sistema veiktų efektyviau, kad būtų patikima ir tvari. Tai turi labai didelį poveikį kasdienė mūsų piliečių gyvenimui. E, nes jie kasdien vartoja energiją, tai svarbu jų kasdieniam gyvenimui, jų investicijoms, e, jų kasdieniai veiklai. Europos komisija e, taip pat atsižvelgsi taip ir planuodama bet kokius savo sprendimus. Ir mes lauksime vat jūsų minčių, jeigu turėtumėte jų šią temą. Europos, gerbiami Europos parlamento nariai, iki, turime taip pat taisyklės iki 2030 metų pasiekti uh, reikšmingai sumažintų CO2 išmetalų kiekio. Ir ES yra pasiruošusi sukti savo ekonomiką būtent čia linkme, kad jį gamintų mažiau CO2. Tai padės užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. 2015 metais mes teiksime darbų programą šią temą. Pirmiausia, turime užtikrinti, kad bus įgyventi siūlymas, siūlymas rinkos stabilumą. E, prekybos taršos leidimais direktyva taip pat turi būti peržiūrėta, kad būtų apimti tie sektoriai, kurie kol kas nepatenka šios direktyvos apriepti. 43 procentais turi būti sumažintas e, teršalų kiekis lyginant su 2005 metais. Ir turime sekti, kaip yra įgyvendami mūsų tikslai. Turime e, įsteigti inovacijų ir naujų technologijų fondą, turime taip pat e, taikyti naujus elektros energijos būdus naujose valstybėse. Iki 2020-ųjų Europos Sąjunga e, numatys apsaugos priemonės įmonėms ir joms bus teikiami taršos leidimai, dalis jų nemokamai ir bus stengiamasi sureguliuoti šią sritį. Turime būti ateityje tikri, kad tie pramonės sektoriai, kurie dabar yra probleminiai, bus sutvarkyti. Visą tai, tas darbas prasidės 2014 metais. E, būsimas taršos leidimų paskirstimas ateityje turi būti ateityje daug sklandesnis, negu tai vyksta dabar. Visą tai tam, kad galėtume užtikrinti, kad ES pramonė vystysis efektyviai ir inovatyviai. ES taryba pabrėžia, kad svarbu numatyti tikslės investicijas ir taip pat numatyti tinkamą prekybos taršos leidimais sistemą ir nemokamą dalies tų leidimų skirimą. Sveikiname jūsų dalyvavimą diskusijose šioje srityje. Europos komisija pradėjo pareigiamusius darbus teisėkuros iniciatyvoje, tai yra tie sektoriai, kurie yra susiję su ES išorės veikla. E, taip pat būtent atlikti poveikio vertinimą. Mano tikslas yra pateikti teisėkuros siūlymą pereinamajam laikotarpiu ir tai bus padaryta 16 metų pirmoje pusėje. Kaip ir 2000 2013-2014 metais sieksime panašių tikslų valstybių narių tikslai turės būti peržiūrėti valstybės narės, kurių tikslų gyvenimas nesiekia ES viduržių, turės dėti papildomas pastangas. Mes taip pat norime, kad plėtotųsi atsinaujinančių energijos šaltinių rinka. Naujoje direktyvoje, energijos efektyvumo direktyvoje, mes numatėme laikotarpį iki 2020-ųjų, kad galėtume taip pat atremti ir tuos iššūkius, kurie yra susijęs su rinkos, e, su integravimu rinką atsinaujinančių energijos šaltinių. E, manome, kad atsinaujančių energijos šaltinių paketo e, yra pa, pa, pakanka kol kas. Mes manome, kad reikalinga nauja e, politika efektyviam ir gyvybingam energijos sektoriaus plėtojimui. Mes manome, kad atsinaujančių energijos šaltinių naudojimas suteiks daugiau galimybių mūsų piliečiams sumažinti sąskaitas. Iki 2000 2015 metais mes pateiksime analizę, kokiu veiksmu ir kokiu, kokiu technologijų geriausiai reikėtų imti šios rytyje. Na ir norėčiau apibendrinti, pasakydamas štai ką. Tu, kad pasiektume 2015 klimato tikslus, mums reikia išvalgaus požiūrio dėl CO2 iš metalų mažinimo ir dėl jų sugavimo ir saugojimo. Turime turėti aiškias taisyklės turime numatyti reikiamas reformas. Dėkoju Jums uždėmės ir laukiu Jūsų klausimų. Uh, labai ačiū, komisarė, už pranešimą, kuris tikrai buvo labai išsamus, platus. Išgirdom nemažai teisės aktų ir neteisėkuros pasiūlymų pažadą, pasiūlymų susijusių su klimato kaitos ir energetikos politika. Tad e, dabar žodį suteiksiu koordinatoriams. Tik tai kiekvienam kalbėtojui skirsiu po tris minutės, atsiprašau, Krišienį. Koordinatoriams po tris minutės. Karinis. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pasistengsiu sutilpti į tris minutės. Ačiū komisijos e, atstovui. Noriu tiesioginį klausimą pateikti. Jūs paminėjot e, jungtis 12 valstybių narių dar nepasiekusių tikslo, e, nors jau įgyvendinami e, projektai, kuriais tikimasi pagerinti padėtį. Bet klausimas toks, kai turėsim šiaip jau vis dėlto e, tas jungtis, tai kiek dar liks iki visiškai veikiančios rinkos. Nes e, kliūtis tam yra būtent e, susijusi su tam tikrais nacionaliniais, nacionalinėmis nuostatomis, ne vien tik tai fizinės kliūtis stoja. Tad mes kaip teisėkuros subjektai, ką galėtume padaryti, kad būtų pašalintos tos, kryp, e, tos kliūtis, kad būtų pasiektas tas 10 procentų tikslas, kad tikrai nauda būtų e, vartotojams. Ačiū, Nika. Labai ačiū, ponė komisarė, kad atvykot pas mus, e, pakalbėjot apie veiksmų planą, jį mes sveikinam. Pirmiausia, tikrai noriu pasidžiaugti tuo, kad e, iš tikrųjų jūsų pasisakymas labai dėrėjo su jūsų kolego Šepšovičiaus pasisakymu vakar. Kalbant apie jungtis, tai e, kas kelia e, abejonių ar nerimą. Kalbam apie 2020 metų tikslą ir paprastai atliekamos metinės peržiūros, per kurias įvertinama, kiek priartėta ir kiek pasiektas tikslas, nes kartais situacija valstybėse narėse nevienoda. Toliau, kitas dalykas, dabar kalbant apie apie dujų ir elektros energijos srautus tarp valstybių narių, tai klausimas, kas stebės ir vertins tuos srautus. Bet to kaip tada bus daroma, jei, sakykime, pietinėse valstybėse narėse labai daug saulėtų dienų, saulės bus ir dėl to energija, energijos gamyba daugės ir, ir bus galima perkelti į šiaurę ir atvirkščiai, kas tai vertins ir kaip tai bus daroma. Toliau, saug, energijos saugumas Mes kalbam apie energijos gamybos diversifikavimą, geografinių kitais aspektais perkelimą iš, iš vakarų į rytus. Bet aš norėčiau pasidžiaugti štai tokiu dalyku. Tai, kai jūs kalbėjot apie atsinaujinamosius energijos šaltinius, tai juos reikėtų vertinti kur kas rimčiau net negu iki šiol. Uh, buvo daroma, nes atsinaujinamosius energijos šaltinius vartojanti pramonė turėtų būti remiama, ne vien tik tai žodžiais. Mes turėtume rimčiau žiūrėti į būtent tas pramonės e, šakas, e, sektorius. Mes tikrai turėtume e, įtvirtinti didesnį nuoseklumą Na ir atsinaujinamųjų energijos šaltinių pasiūlymų paketas, manyčiau, tikrai e, pastumės e, būtent tokius šaltinius naudojančias e, pramonės šakas, suteiks joms gyvybę. Ir dar vienas dalykas susijęs su klimato kaita. Kokia jūsų nuomonė dėl Paryžiaus konferencijos? Kaip teiksit informaciją Europos parlamentui apie tai, ka, kaip vyks diskusijos dėrybos e, Paryžiuje ir panašiai. Labai ačiū kolegos. Dabar e, kalbės e, kolegos EPP, socialistų frakcijos vardu ir kiti. Ponas Federlev. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariui, ačiū už tai, kad jūs atvykot pas mus iš tikrųjų taip, kalbėjot apie veiksmingesnę energetiką e, palyginti su būtent likšulinė padėtimi, kalbėjot apie dujų, energijos, e, elektros tiekimą Ir vėlgi buvo paminėta, kad atsinaujinamųjų energijos e, šaltinių e, rinka vis plečiasi, nes dabar už 5 milijardus šiaip jau importuojama e, iškastinio kūro ir būtų galima tada savotiškai kompensuoti. Tad iš tikrųjų mes tikrai turėtume siekti, kad būtume kuo mažiau priklausomi nuo kitų. Tad komisarė, Dabar vėlgi per diskusijas gal čia ne tai, kad reikėtų priešinti, supriešinti e, iškastinį kūrą su atsinaujinamaisiais energijos šaltiniais. Aišku, kad e, mūsų šiaip jau padėtis energijos požiūrių e, skirtinga valstybėse narėse. Ir mes turėtume iš, pas, eiti tokią kryptimi, kad mes iš tikrųjų šiaip jau tikrai turėtume labiau orientuotis į atsinaujinamuosius energijos šaltinius, kad vėlgi nebūtų daroma mažiau taršos. Aš manyčiau, jeigu, kad mes turėtume šiaip jau bendrai kelti tokius klausimus, ypač net ir ekonominės krizės sąlygomis. Uh, Ir be to yra daug šiaip jau dalykų, kurie ne visai veikia, turiu galvoje vidaus rinką ir tai irgi kainuoja milijardus. Tad mes, sakykime, turėtume pirmiausia pradėti nuo, sakykime, taisyklių peržiūros, taisyklių, pagal kurias būtų galima, pavyzdžiui, eksportuoti pagamintos energijos perteklių ir panašiai, padaryti šitą mechanizmą lankstesnį. Be to, būtų galima e, pasižiūrėti, ir čia kalbu kaip Švedijos atstovas, kad e, vėlgi mes turėtume pasižiūrėti į Baltijos e, regioną užtikrinti geresnį, geresnę sąsąją tarp Baltijos ir Skandinavijos e, regionų, nes, sakykime, pas mus e, jau metų metus buvo šiaip jau energijos perviršis. Na ir mes iš tikrųjų e, šiaip, jūs tikrai galit šiaip jau pasiremti mūsų komitetu ir manyčiau Taip, mes e, savo laiku e, kalbėjom apie oro e, transporto pasiūlymų paketą, tai susiję su dabar aptarinėjimu paketu, bet vėlgi savotiškai supriešinami tie žalieji sprendimai atsinaujinamųjų energijų klausimas su, su, su tradiciniais energijos šaltiniais. Tad mes turėtume vis dėlto apsispręsti dėl konkrečios krypties. Na ir dabar konkretų turiu klausimą. E, kur, kokį, kai, kokią turėtume turėti strategiją, kad, kad turėtume tam tikrą bendrą e, bendrą e, šiaip jau energetikos ir kovos su klimato kaita pagrindą, kad nebūtų vėlgi priešinami įvairūs šaltiniai ir, ir aspektai. being... Ačiū, kolegos. Na ir dabar, Klodai, žodis jums, žaliųjų vardu. Labai ačiū, komisarė, už jūsų pasisakymą. Tikrai labai gerai buvo išgirsti jūsų, e, iš jūsų teisės aktų pasiūlymų. Dabar rytoj Ne, vakar mes kalbėjome su komisijos nariu Šepčiovičiumi irgi panašiais klausimais. Buvo kalbama apie tai, kad mes norim kurti vidaus rinką. Tačiau šiandien matom, kokių didžiulių iškraipimų mm, toje rinkoje yra, kiek e, dėl subsidijų, kitų dalykų. Komisija jau metų metus atliko tyrimą ir e, metų, praėjusiu metų pabaigoje paskelbė eko vadinamąją e, studiją. Ir ten sakoma, kad vidaus rinkoje didžiausias iškraipimas tai vėlgi pirmiausia kalbama apie iškastinį kūrą, toliau brandolinę energiją ir galiausia tik tai apie atsinaujinamosius energijos šaltinius. Dabar visi kalba, kad atsinaujinamosius energijos šaltinius reikėtų tiesiog įvesti į rinką. Visi apie tai kalba, tačiau kol kas to dar nepasiekta. Ir mūsų dabartinis energetikos sektorius sukurtas taip, kad tiesiog, negali, tiesiog jis neįsileidžia atsinaujinamųjų energijos šaltinių nes e, gamyklos, fabrikai pastatyti praėjusio amžiaus e, dešimtmečio pradžioj, jų tiesiog konstrukcija yra e, visai kitokia. Tad mano klausimas jums būtų toks. Kaip komisija ketina spręsti tų rinkos iškraipimų klausimą? Nes š, šią savaitę štai kas paaiškėjo. Vokietija šiuo požiūriu yra viena tokių stabiliausių valstybių, mes turim detalų reglamentavimą, tačiau mūsų vienos ministerijos skaičiai rodo, kad neturim vis dėlto pinigų tam, kad galėtume išmontuoti savo turimas branduolinės jėgainės. O komisija dar 2003 metais pažadėjo, kad ims spręsti šį klausimą o 2004 metais tai nebuvo išspręsta ir, e, sakykime, jungtinėje karalystėje 30 milijonų e, mokesčių mokėtojų svarų sterlingų buvo sumokėta už vienos jėgainės išmontavimą. Tai ar tikrai mes, e, mes, tai, mes norim tokios padėties? Tad čia ne tiek, kad tai būtų diskusija apie branduolinę energiją, bet tiesiog tai daugiau diskusija apie tai, kad reikėtų teisingesnės vienos bendros rinkos. E. Dėkuoju, guoja frakcijos vardu kolega Silikijotis. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Ponas komisarė, pirmasis klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra susijęs su kai kurių valstybių narių nuo atskirimu nuo didelių regionų. Kipras, Malta, e, daugelis salų, periferiniai regionai yra atskirti. Du 2015 metams buvo nustatyta tikslas tuos e, regionus kažkaip priartinti, tačiau niekas neįvyko ir mes jokių perspektyvų tame nematome. Dabar jūs kalbėjote apie pilną strategiją dėl gamtinių dujų ir dėl suskistintų dujų. Tam reikalinga būtent e, skistoms dujoms naudoti, reikalinga perspektyvi įranga, ypatingai viduržėmio jūros regionuose. Tačiau ir kitur Europai perduoti tokias dujas reikalingi perspektyvūs įrenginiai. E, kad ir pavyzdžiui viduržėmio jūros rytų šalis. Aš manau, kad šitos šalis atsidurtų didelėme pavojuje, jeigu regione būtų pradėtos statyti atominės elektrinės. Ar yra kokiu nors projektų, kurie būtų nukreipti tokia linkme ir ar e, yra kokios nors rizikos, kurią kelia radioaktyvios atliekos riziko šiaip yra ir aš norėčiau pasakyti, kad ta rizika kyla visai Europos Sąjungai. Reikia pagalvoti apie tai, ką darytumėm, jeigu atsitiktų koks nelaimingas atsitikimas ir visai nebūtinai jisai turi atsitikti kokiam nors e, aktyvios e, žemės veiklos zonoje. E, ką jūs norite, kur vyksta žemės stebėjimai, ką jūs galvojate apie saugumą, kaip tą saugumą užtikrinti viduržėmio jūros šalyse ir kaip, pavyzdžiui, Kipre, Graikijoje e, užtikrinti saugumą bei kitose šalyse. E, kokiu priemoniu imsitės, e, kad pasipriešintumėm atominės elektrinės statybai Turkijoje, būtent seisminėje zonoje tokią elektrinę numatoma statyti Turkijoje. Na štai, baigiame koordinatorių pasisakymų raundą. Kviečiau Jūs, ponė komisarė, atsakyti į klausimus ir išsakytas pastabas. Komisaras, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pradėkim nuo tų sunkaus klausimo, kur uždavė APP atstovas. Tinklų sujungimas, viskas gerai, bet o ką, kas paskui? Mums reikia mūsų rinkos dizainą, taip sakant, pertvarkyti. Turime išsiaiškinti, kas ir kaip. Turime vystyti išmanius tinklus. Turime išspręsti problemas, kurios trukdo keistis energiją. Nes valstybės narės taiko skirtingas pajėgumų schemas. Tai irgi yra papildomas sunkumų šaltinis. Turime išspręsti reguliuojimų kainų problemą. Tai irgi yra kliūtis. E, Neturiu. E, turėtume išsiaiškinti, kaip mes e, pasirinksime e, e, tuos įvairius sprendimus, kaip remsime atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą egzistuojančiose schemose, kaip regioninių lygmenių stiprinsime apsirūpinimo energiją sistemas, kaip rinką padarysime lankstesnę, kaip bus atsižvelgiama į paklausą ir pasiūlą kaip pagerinsim koordinaciją tarp perdavimo ir paskirstimo, kaip įtrauksime vartotojus, kad jie aktyviai dalyvautų elektros energijos schemoje. Visa tai yra klausimai, kuriuos turėsime spręsti. Tai yra stuburos visos sistemos, bet to nepakanka. Jūsų klausimas teisingas, turime visą tai išspręsti. Taip pat Buvo klausima, kaip stebėsime, kaip yra siekiama tikslų, kaip panaudojame atsinaujantis energijos šaltiniai. Mes e, rengsime pranešimą dėl to, kiek atsinaujančių energijos šaltinių naudojama Europos Sąjungoje. Turime direktyvą šią temą. Ir Turim pasakyti, kad turime labai ambicingą paketą susijusi su atsinaunančių energijos išteklių naudojimu. Turime direktyvą, turime dokumentą dėl direktyvos peržiūros ir dėl geriausios praktikos e, schemoms susijusiams su apsirūpinimu elektros energija. E, prieiga prie rinkos tai dar ne viskas, nebūtinai turime remti tą sistemą, kuri orientuota į prieigą prie rinkos. Turime kalbėti apie energijos sąjungą ir apie atsinaujančių energijos išteklių naudojimą. Kartu e, valstybės narės rizikuoja konkuruoti tarpusavyje. Bet jeigu bus teikiama valstybės pagalba kai kuriuose šalyse, tai tuomet, aišku, konkurencijos sąlygos ne visiems bus vienodos. Tad norime, kad atsinaujančių energijos šaltinių klausimas būtų išspręstas. Kodėl tarpusavio tinklų sujungimas yra toks svarbus klausimas? Todėl, kad negalima padidinti pajėgumų, naudojant atsinaujančius energijos šaltinius, e, e, kol nepasitelktos kitos su to susijusios priemonės. Tai tokie sprendimai būtų visiškai negyvybingi. Jei E, net labai pasiturinčiose šalyse, toje pačioje valstybėje, šiaurė ir pietų šalies sujungti yra nelengva tinklais. O mums, kad galėtume tinkamai atsinaujinančius energijos šaltinius panaudoti, sujungti tarpusavio tinklai yra būtinas dalykas. Dabar susidurėme su tuo, kad turime labai e, brandžias, gerai parengtas technologijas. Ir Kai kurios iš jų turi būti gerinamos. Ir aš manau, kad tai kartu turės būti spręsintas ir susistintų dujų klausimas. kai dėl dujų ir naftos. Matome, kad dujų naudojimas mažėja pastaruoju metu. Ir kita vertus, diskutuojame su amerikiečiais dėl TTIP susitarimo. Ten yra labai svarbus skyrius, energetikos skyriuje. Yra kalbama apie dujų eksportą iš JAV į Europos Sąjungą. Tai būtų naujos galimybės Ir tai būtų svarbu apsirūpinimo saugumui. Galėtume pas, labiau diversifikuoti savo tiekėjus ir būdus, kaip apsirūpinsime energiją. Visa tai daug kas priklausys nuo bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir komisijos bei tarybos. Energijos strategija turi padėti užsitikrinti saugų tiekimą E, dujotikiais, e, gaunant dujas, kur, kur to yra, ar kito, kitais būdais, kur dujotokių nesama. Tačiau labai svarbu yra e, šias problemas išspręsti. Klod Turmes taip pat iškėlė aktualų klausimą. Mes dabar turime nedidelės naftos kainas, tad metas yra tinkamas pasiaiškinti, kas vyksta su subsidijomis energetikos sektoriuje. Ir įvertinti realią padėtį, nes daugiau negu 500 milijardų regisi siekia tos subsidijos. Tai yra pakankama suma, kad galėtume tinkamai nukreipti. Turime išsiaiškinti, kokie yra mūsų energetikos politikos prioritetai ir žengti tą linkmę. Turime pradėti apie tai mąstyti jau dabar. E, Brandulinių jėgainių uždarimo problema be abejo yra aktuali, turim apie tai diskutuoti. Europos komisija paskelbs komunikatą e, dėl pavyzdinės programos pagal 14 Euratom susitarimo straipsnį. Ši programa e, pateiks reikiamą informaciją susijusią su būsimomis tendencijomis susijusiamis su CO2 išmetalais. Tarybos reglamentas gali padėti išspręsti šiuos klausimus. Suprantu, su, suprantu, kad branduolys energijos klausimai yra labai svarbus, subsidijų klausimai labai aktua, aktualūs. Spaudimas yra didelis, ją patiriame nuolatos. Tiesiog manau, kad šiaip ar taip E, kai dėl naftos kainų klausimų kyla daug. Viena vertus, kiek kainuos energija ir kita vertus, pasauliniu e, mastu reikia spręsti naftos subsidijų problemą, nes tai yra ne tik ES problema, tai yra pasaulinė problema. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl šalių iš pietričių Europos E, turime numatyti tokį tiekimą bendrų europinių pagrindų. Kiekvienai šaliai yra svarbu turėti saugias apsirūpinimo energiją galimybės. Ir dabar mes rengiame pietų koridoriaus klausimą sutinkamai su investicijų planu Norime, kad pietryčių Europoje atsirastų daugiau tarpusavį sujungtų tinklų. Bulgarija su Graikija, pavyzdžiui, Rumunija, Rumunija, Bulgarija, Serbija, kad būtų sujungtos tarpusavį. Kiekviena šalis Europos Sąjungoje turėtų tuomet galimybę gaminti energiją ir pasiekti tą 10 procentų minėtą tikslą. Ir kiekviena šalis, kad jaustųsi saugi, turėtų turėti bent tris tiekėjus. E, tiek kalbant apie dujas, tiek apie kitus sektorius. Tai padės mums parengti savo politikas. Ir aš manau, kad mūsų padėtis ateityje bus žymiai geresnė. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis buvo labai naudingas, siekiant išsiaiškinti, kokios yra mūsų silpnos pusės ir kokios yra stiprios pusės. Jeigu valstybės narės bus solidarios, tai tuomet atsiras daugiau tarpusavį sujungtų tinklų. Jeigu tai bus, tai tuomet Europos Sąjunga galės užtikrinti saugų tiekimą. Tačiau tai nenutiks tuo, pat, tuo pačiu metu. Europos projekte matomas vienas sunkumas. Ir turime didinti energijos efektyvumą, turime vystyti labiau e, atsinaujinančių energijos išteklių įtraukimą. Artimiausius penkis metus turėsim spręsti šios klausimus ir šio komiteto veikla labai aktyviai suksis apie šios klausimus, ji bus labai intensyvi. Taigi tikiuosi jūsų paramos. E, o komisija bus pasirengusi e, įgyvendinti, tai yra atsižvelgti jūsų pastabas. Ačiū. Labai ačiū, komisarė, už atsakymus į, į mūsų pastabas, komiteto narių klausimus ir pastabas. Tai dabar e, išklausysim komiteto narių pasisakymų ir klausimų. Ponas Orbanas, turbūt pats aktyviausias mūsų komitete ir kiek žinau, jūs pakeičiat poną Jašeniką. Tad prašom tada žodį suteiksiu jums. Pone Kanietė, kaip e, valdymo pasiekmi, kur jūs su kolegomis Ispanijoje pritaikėte, e, privedė prie to, kad mūsų elektra dabar brangiausia Europoje. Nepaisant to, Europos piliečiai ir toliau yra įsiskolinę 30 milijardų eurų e, elektros tiekimo kompanijoms dėl to, kad e, buvo tarifų sukčiavimas vadinamas. Bet dar rimtesnis dalykas ir to negalime atleisti. 7 milijonai ispanų šiandieną gyvena energetinėme skurde. Nepaisant to, pelnas didžiųjų elektros įmonių padidėjo dvigubai Ispanijoje ir jisai lenkia E, Europos e, elektros gamintojų pelnus. Štai kokį modelį, ponas Kanietė, jūs ginate. Aš norėčiau jums užduoti klausimą, kodėl jūsų projekte, kai kalbate apie energetinę skubą, niekuomet nekalbate apie e, prieigos prie, elektros, prie energijos demokratizavimo. Kodėl jūs nebandote kovoti e, su energetiniu skurdu ne tik tais Ispanijoje, bet ir kitose ES valstybėse. Labai didžiulis nerimas suima, kai Greenpeace apklausose skaitome, kad 21 e, įmonė e, Europoje dalyvauja, kuriant standartus dėl taršos. Labai gerai, Savai suprantama, kad įmonės e, nori, kad tokie standartai būtų lankstesni, e, kad galima būtų daugiau teršti ES orą. Paprastai laikomės tokios taisyklės antro rato pasisakymai paprastai trunka minutę, bet kadangi jūs pirmą kartą dalyvaujat mūsų komitete, tai taip atleisim, kad kalbėjo daugiau negu dvi minutės. Pane Kasijo Vera. Ačiū. Pirmininkė. Sveiki atvykę komisarė, malonu Jūs pasveikinti šiame komitete. E, mes e, esame kompetentingi elektros srityje ir mūsų ši kompetencija yra ekskluzyvinė. Europos e, Sąjungos energetikos panorama tikrai įspūdinga. Nes jau būtent apie tai ir kalbame, būtent apie tai keičiamės nuomonėmis su komisaru. Kiekvienas turi teisę vertinti tai savaip ir pavyzdžiui dabar kalbant apie energetiką, tai jūsų pirmin, pirmasis pasisakymas ir duoti atsakymai buvo labai išsamus ir tikrai labai sunku užduoti kažkokiu daugiau klausimų, kad e, paskatintumėm kitą diskusiją. Tačiau norėčiau dar porą klausimų užduoti. Pirmiausia, jeigu galvos kalbėsime apie tarpusavio sujungimo procesų stebėseną. Ką Europa, Europos komisija planuoja? Ar e, planuoja regionius e, projektus finansuoti? Kaip komisija galvoja imtis iniciatyvos, imtis finansuoti e, tinklų tarpusavio sujungimą? Ir kaip galvoja į energetikos rytį įvesti informacinės technologijos. Ponas Keli, ačiū. Pone pirmininkė, ačiū komisarė, iš jūsų pasisakymo taip matyti, kad jūs tikrai žinot apie e, ką kalbat ir labai malonu buvo išgirsti apie e, žadamus teisės aktus. Čia trys žodžiai buvo kartojami e, - diversifikavimas, saugumas ir, ir energijos jungtis. Jeigu tu pasiektume, tai tikrai išeitų į, klaus, į naudą ES. Turiu du klausimus. Mano paties regione dujotekius sujungimas labai menkas ir todėl daug labai naudojama mazuto e, kūrenimui, šildymui. Gal tą irgi reikėtų spręsti tiesiog Europos lygių. Antras klausimas. Jūs kartu minėjot, kad siūlysit teisės aktą dėl suskistintų dujų ir paminėjot būstus, pastatus. Čia pastaroj srity iš tikrųjų daug ką būtų galima nuveikti, e, užtikrinant e, energetikos veiksmingumą. Nes e, vėlgi kartais trūksta ten to centrinio šildymo tinklų. Ir tikrai nereikėtų praleisti galimybės turėti energ geros energetinės vertės namus. Tad kiek jūs toli pasiryžęs eiti siūlydamas teisės aktus? Pone Griffith, Ačiū, ponė Buzek. Komisarė, labai malonu išgirsti iš jūsų žodžių, iš jūsų pasisakymų apie energijos veiksmingumą, bet aš norėčiau pakalbėti apie energijos veiksmingumą ir energetinį skurdą. Taip, kaip suprantu, energetinis veiksmingumas, jūsų atsakas į energetinį skurdą, tai irgi savotiškas energetikos išteklius komisija minėjo, 75 procentai visų mūsų pastatų iš tikrųjų labai, labai, labai prastos energetinės kokybės ir komunikate paminėta, kad energetinį skurdą būtų galima spręsti derinant įvairias priemonės, tačiau neįvardyta ne viena konkreti priemonė. Vakar jūsų kolega minėjo, kad e, komisija peržiūrės energetikos veiksmingumo teisės aktus ir e, kartu e, kita komisijos narė Taisen bus įtraukta į energetinio skurdo sprendimą. Tad vėlgi, Jūs minėjot energijos veiksmingumo teisės aktų paketą ir kaip su juo derinsit energetinio skurdo klausimus ir kaip dėrėsit, derinsit veiksmus su e, komisijos nare Taisen dėl tokios išsamesnės strategijos. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų labai sunku turėti, labai svarbu turėti integruotą energetikos rinką. Tačiau m, mm, dabar norėčiau išgirsti, ko, kokių planų turi komisija tam, kad būtų galima e, sustiprinti ESA Nes galbūt tai irgi viena tų kliučių neleidžiančių pasiekti visiškai integruotos vidaus rinkos. Tai irgi tada įgalins mus visiškai integruoti ir mm, atsinaujinamosius energijos šaltinius. Antra. Jūs paminėjot, kad taryba padarė gerų išvadų dėl dinamiškos valdysenos struktūros ir norėčiau, kad čia daugiau pakalbėtumėt. Jeigu norėtume pasiekti uh, tų 20-30 metų tikslų, tai valdymas yra labai svarbus. Labai svarbus toks tvirtas valdymas. Tad norėčiau išgirsti, kokių minčių turi komisija dėl būtent tokio tvirto, tvirtos valdysenos tam, kad pasiektume tikslų 2030 e, metų tikslų. Labai ačiū. Toliau kolega Šatu. Ačiū komisarę, aš išklausiau kai kuriuos kolegas ir dabar galiu konstatuoti, kad e, įtrėje kalbami, e, kalbam apie labai įdomius dalykus. Jūs kalbate apie energetinius tikslus, klimatinius tikslus, e, apie išvadas, remiatės išvadas Europos vadovų tarybos. Kas pateisina, kad išvadų taryba bus pagrindas tarybos darbui. Kodėl jūs nepradedate taryboje e, ar, e, ar vadovų taryboje? Ja. E, kodėl, ne, kodėl nepradedate kelti tų klausimų? Dabar aš norėčiau dar paklausti. Uh, E, kodėl nauji vietinės, vietinis kūras, žemės CO2 ir panašiai dabar įrašyta į ES tikslus, bet neįrašyta į, į nacionalinius tikslus, kur kiekviena šalis galėtų įsirašyti apie tik ką nori nes juk energetikos įtyje labai daug bendro tarp šalių ES viduje. Ir paskutinis klausimas buvo tam tikrų dviprasmiškų pareiškimų dėl dviejų laipsnių, e, kur kaip ir būtų nepajudinamas e, rezultatas, prie kurio turėtų vesti darybos. Ar jūs galėtumėte patvirtinti, kad Paryžiuje dabar bus kažkas tai parašyta, kad iš tiesų bus privalomas tikslas nustatytas dėl dviejų laipsnių. Ponas Merta, ačiū pirmininkė. Pone Kanietė, jūs e, savo įžangoje kalbėjote apie naftos kainą. Taip, e, naftos kaina iš tiesų niekada nebuvo tokia žema, tačiau visi sutarė dėl to, kad e, naftos kaina yra politinė kaina. Saudo Arabija nori atsikratyti konkurencijos, pavyzdžiui, E, pavyzdžiui, kažkokiu tai e, skalūnų dujų ar panašiai. E, ir dabar reikia pasinaudoti progą, kad nusistatytumėm ribinę CO2 kainą. Žinoma, tai bus politinė kaina, bet mes juk čia ir esame dėl to susirinkę, ar ne? Toliau. Muchas gracias. Ponas Talvidau. E, komisija įdėjo labai nemažų pastangų, kad vystytų energetinę e, e, ir politiką, kuri būtų kuri būtų geresnė ir efektyvesnė. Buvo pristatyti e, energetikos protokolai, Paryžiaus protokolas ir dabar mes jau laikas mintis naujų iniciatyvų. Europos sąjungos energetikos projekte reikia e, geresnės koordinacijos e, ir geresnės valdymo koncepcijos. Šita koncepcija nebuvo pernelyg vystoma, todėl aš norėčiau išsiaiškinti, kokia jūsų nuomonė, kaip galima sutaikyti E, glaudesnį bendradarbiavimą energetikos srityje, išlaikant kiekvienos valstybės kompetenciją, regioninę kompetenciją. Žinoma, e, tą kompetenciją komisija pripažįsta visiškai nesunkiai. Kita vertus, norėčiau dar paklausti dėl e, kovos su klimato kaita. E, čia komisija turi labai e, aukštų tikslų ir iki Paryžiaus konferencijos mes norėtumėm, kad būtų susitarta, kad visos valstybės, kurios labiausiai e, teršia orą CO2, prisimtų atitinkamus įsipareigojimus. Mes jums, ponas Kanjete, linkime ko geriausio, tačiau norime dar užduoti klausimą. Ar ES, kuri atsakinga už 9 procentus emisijų globale prasme, pirmininkas nutraukė kalbėtoje ir suteikė žodį poniai Ernst. Ačiū, aš manau, kad e, energetinė sąjunga yra puikiai ploga ir aš, proga ir aš norėčiau pabrėžti tai, ką sako Greenpeace. Buvo pasakyta, kad mums iš tiesų tokių projektų Europai reikia, tačiau pavyzdžiui, yra tokių valstybių narių, kurios nebūtinai yra prijungtos prie elektrinių tinklų. Ir dar yra visai lė kitų problemų. Taigi labai atvirai e, kalbant, e, e, nelabai suprantu, kodėl į tokią svarbę poziciją iškelta atominė energija. Juk turime spręsti atominių atliekų klausimą, bet visa tai jau yra fantastikos rytis tikslai, kurie nustatomi, neteikia, tikrai neaišku kaip galima atsisakyti anglies ir pereiti prie kitų rūšių. Dabar jau anglis e, praktiškai turėtų būti. E, anglis kažkodėl tai yra dedama į vieną lentynėlę su atsinaujinančiom energijos rūšių. Kažkaip tai reikėtų viską suklasifikuoti. Man būtent to trūksta. Dar kalbama apie bendradarbiavimą su trečiosiam valstybėm bent dėl veiksmų plano. Jūs kalbėjote apie tą bendradarbiavimą su trečiausio valstybėmis, gal galėtumėte pasakyti, ką konkrečiai turėjote galvoje. Ačiū, ponė Kopula Kanatry. Ačiū. Ačiū komisarė, tikrai buvo labai aiškus jūsų pasisakymas ir e, galim tada tęsti diskusiją. Kartu labai gerai e, tai, ką išgirdom iš jūsų apie energijos veiksmingumą. E, kad tai yra at, savotiškas šaltinis, tą girdėjom ir vakar iš Šepči, Šepčiovičiaus, bet tam reikia šiaip jau lankstumo. Ir kita vertus, vėlgi, ne vien tik tai e, jungčių regioninio bendradarbiavimo, bet reikia kartu ir lankstumo laikytis. Be to, jūs paminėjote ir tvarę biomasę. Dabar ne per seniausia skaitinėjau komisijos dokumentus, kuriuose matyti, kaip įvairios valstybės narės e, pasiekia tikslus dėl atsinaujinamų šaltinių. Tik trys valstybės narės - Suomija, Švedija ir Bulgarija. Mes turim tik 25 procentus, o tikslas 28. E, e, dabar šešios valstybės narės ir penkios iš jų labai priklauso nuo, bioma, nuo bioenergijos. O kita vertus, kai kas kritikuoja bioenergiją, tad e, noriu paklausti, kaip jūs įsivaizduojat tvarę bioenergiją ateityje. Pirmininkas, ačiū. Toliau kitas kalbėtojas, ponas Levandovskis. Taip, dabar buvusioje Barozo komisijoje, kurioje aš dirbau, bet aš rūpinausi labiausia, kaip įtvirtinti pusiausvyrą tarp ambicingos ES kovos su klimato uh, kaita politika su, su uh, aplinkosaugos uh, politika. Ir asmeniškai tai E, buvo e, energetikos komisaras Oettingeris ir buvusi klimato kaitos klausimų komisarė Koni Hedegor kalbėjusi apie tai, o jūs dabar apima abu portfelius. Bet vėlgi, čia dabar nenorėčiau, kad mes dabar leistumėmės toliau negu 2020 metai pusiausvėros sumetimais. Mes dabar turėtume pasiekti e, tiesiog e, tai, kad 18-19 metais tikslai jau būtų, jau būtų bent jau didžiaja dalim pasiekti, kad mes ne, ne, nemenkintume savo pozicijų. Ir klausimas toks, turint galvoje komisijos darbų planą. Tai kaip jūs įsivaizduojat reindustrializavimo padėtį ir kaip jūs e, įsivaizduojat, kaip bus sudarytos vienodos sąlygos Europos įmonėms, turiu galvoje e, ryč reglamentą ir kitus dalykus. Ačiū. Toliau. Kitas kalbėtojas, ponas Bensen. Ačiū, pirmininkė. Turiu du trumpus klausimus susijusius su energijos veiksmingumu. Kaip komisija užtvirtins, kad e, tas principas energijos veiksmingumas bus, juo bus vadovaujamasi praktiškai komisijai teikiant teisės aktus ir valstybėse narėse. Be to, komisija laiko energijos veiksmingumą energijos šaltiniu. Tai klausimas Kaip komisija užtikrins, kad bus finansuojami projektai susiję su būtent energijos veiksmingumu pagal tą energetikos pasiūlymų paketą. Ačiū, ponas Javor. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, komisarė, kad atvykot pas mus. Dabar Klausimas mano susijęs su Šefčiovičiaus e, pasisakymu vakar dėl energetikos sąjungos, dėl nuanglinimo pramonės. Bet iš diskusijų Europos vadovų taryboje susidaro įspūdis, kad dabar tarsi pereinama prie branduolinės energetikos, užuot dėmesį sutelkus į energijos veiksmingumą. Tai kaip jūs užtikrinsit, kad um, Europos uh, energetikos uh, sąjungoje nebūtų to tokio ryškaus uh, persiorientavimo? nes vėlgi atsižvelgiant dar į visą kitą į tą aplinkybę, kad įgyvendinant ener dabartinio energetikos paketo teisės aktus, dešimt valstybių narių yra atsidūrusios e, procedūros pažeidimo e, procese. E, dėkoju. Turiu klausimą komisarai. Jis yra susijęs su savu sunaudojimu. Iki metų pabaigos bus pateiktas Europos komisijos labai svarbus siūlymas dėl e, nuosavo energijos sunaudojimo. Nežinau, ar taip iš tikrųjų bus, nežinau, kas ten galėtų būti pasakyta tame dokumente. Tačiau, ką manote, ar teiksite mokėjimo tam tikro fiksuoto siūlymą? Ačiū, sako pirmininkas, yra daugiau kolegų norinčių kalbėti. Turiu atsiprašyti, kad turėjau taip griežtai elgtis, tačiau ponas komisaras turi išeiti jau po septynių minučių. Tad iš tikrųjų labai nelengva bus jums atsakyti visus tuos klausimus. Pabandysiu, sako ponas komisaras, pabandysiu. Pirmiausia, norėčiau atsakyti pirmam klaususiam kolegui. Aš esu Europos komisijos narys, nebesu ministras Ispanijos karalystėje, tad aš ne tapatinu savęs su vienos ar kitos valstybės e, politika, nacionalinė politika. Aš dabar atstovauju 28 valstybėms. Tai pirma. Antra. Kainos ES yra didelės ir net labai didelės kai kuriuose šalyse. Taigi energijos kainos labai didelės, ypač lyginant su jungtinėmis valstijomis, kur, kurios yra daug konkurencingesnės. Europos Sąjunga niekada nebuvo laikoma pigios energijos vieta šioje planetoje. Krizę patyrė daugelis Europos valstybių, mes esame energetinių požiūrių priklausomos valstybės nuo kitų išorėje esančių valstybių. Būtent dėl to viso, e, visos tos operacijos tikslas, energijos sąjungos tikslas yra sukurti vieningą rinką, kad to spaudimo patirtume mažiau, kad turėtume įvairesnių tiekėjų, kad galėtume lengviau prieiti prie gamtinių dujų, e, kad galėtume sujungti elektros energijos tinklus, pasitelkę išmaniuosius tinklus, kad būtų galima e, vartotojams rinktis tiekėjus. Europos energetikos sąjunga e, yra pirmiausia su, su energijos naudojimu efektyvumu. Tai yra svarbiausia. Jeigu bent 1 procentų padintume energijos efektyvumą, tai 2,6 procentai sumažėtų e, poreikis importuoti dujas. Pone Turmes, aš tikiuosi, kad sugebėsiu atsakyti ir jūsų užduotus klausimus. Na, akivaizdu, akivaizdu turėsime, e, kad būtų bent 2,30 procentų pasiektas tikslas pirmai pradžiai, kad turėtume pigios energijos. Mums reikės išanalizuoti kainų mechanizmą. Ir čia yra visa eilė mokesčių, mokestėlių ir akcizų kainai energijos sudaryti. Komisija atliks tyrimą, kaip energijos kaina yra sudaroma ir kur. Mm, pone Karinč, jūs klausėte apie reguliuojamas rinkoje kainas. E, visose valstybėse narėse tos kainos yra skirtingos ir jeigu nieko nebus harmonizuojama šioje srityje, tai tol, ir toliau situacija liks skirtinga situacija skirtinga, reikia spręsti. Dabar energetinis skurdas. Komisijai jis rūpi, rūpi šis klausimas. Energetinis skurdas yra viena iš didžiausių problemų. Mums būtina statyti e, tokius statinius, kurie energijos vartoja nedaug. Turime e, numatyti finansavimą nedideliems pastatams, turime turėti finansavimo tam, kad galėtume vystyti energijos efektyvumą skatinančias strategijas. Nes pastate, pavyzdžiui, būtina numatyti tokius dalykus kaip izolacija, galbūt dviguba izolacija pastato, kad energijos jam reikėtų mažiau. Nacionaliniai teisės aktai numato tam tikras ribas. Ir aišku, turime parengti bendras taisyklės, nes dabar tų nevienodumų ir susiskaldimo yra pernelik daug. 40 procentų energijos suvartojimo e, yra pastatų reikmėms. Tad pastatų vėdinimas ir jų šildymas yra viena iš aktualiausių temų. Tačiau energetinio skurdo problemą galima išspręsti pasitelkus visus lygius - vietinį, regioninį ir nacionalinį. Mes rengiame gairias šią temą. Ir čia mes turime bendrą tokią veiklą. Viena vertus atsisakyti kainų reguliavimo, kita vertus turime kovoti su energetiniu skurdu. Tai yra labai svarbus dalykas, į kurį turime atkreipti dėmesį. E, tiek vartotojų organizacijos, tiek visos kitos turi dirbti kartu, e, spręsdamos šį klausimą. Mes turime ne tik apibriežti, kas yra pažeidžiamos vartotojų grupės. Kiekvienoje šalyje skirtingai yra apibrėžiamos tos pažeidžiamos grupės. Turime turėti panašų požiūrį ir, pan, ir panašiai spręsti problemą visur. Kita vertus, buvo užduotas klausimas dėl to, kaip mes vystysim vidaus rinką. Čia vėlgi turėsime išspręsti daug problemų. Ir turime parengti tinkamas reguliavimo taisyklės ir atsakyti iškilančius klausimus. Turime sustiprinti e, nepriklausomybę kad ES teisės aktai galėtų būti tinkamai įgyvendinti ir kad būtų vystoma vidaus rinka. Tai bus vienas iš svarbiausių etapų. Taip pat tarp valstybinio bendratarbiavimo aspektai turi būti sureguliuoti, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai. Turime prie naujos rinkos priderinti visas e, turimas jėgaines Tai yra susijęs su infrastruktūros koordinavimu, taigi galimybių turim nemažai. Jeigu pavyks viską tinkamai sutvarkyti, tai tuomet rezultatų turėtume pasiekti gerų. Norėčiau pasakyti, kad labai aiškiai norime pareikšti, kad mes nenorime pakeisti nacionalinių reguliuotojų, bus taikomas subsidiarumo principas, tačiau tuo pat metu turime sustiprinti taip pat ir atsakingą agentūrą, nes nacionaliniai reguliuotojai e, nebus pakankamas sprendimas. Kai dėl mūsų užmojo, na taip, 2015-aisiais norime, kad šešiolika procentų sumažintas CO2 emisijos. Ar tai yra įmanoma? Ko gero, taip. Taip gali atsitikti. Ir gali atsitikti taip, kad įsipareigojimų Paryžiaus susitikimui gali ir nepakakti. Vieninteliai, kurie pasiūlė tikslus, buvo Šveicarija ir Europos Sąjunga. Ieškome bendrų tikslų. Jeigu Europos Sąjunga viena turėtų aukštus tikslus, o kiti tokių nekeltų, būtų ne, negerai. Bet dirbame glaudžiai su JAV, dirbame su kitais veikėjais ir subjektais, kad visos industrinės šalės iki e, mano minėto sustikimo prisimtų labai rimtus ir aiškius įsipareigojimus. Europos Sąjunga norėtų, kad Paryžiuje būtų peržiūrėti tikslai ir kad e, tie tikslai būtų tikrai plataus užmojo. Turime dviejopą tikslą. Galbūt tų įsipareigojimų ir nepakaks, tačiau turime e, labai ryštingą tikslą peržiūrėti, stebėti ir analizuoti ir mūsų užmojį dar labiau padidinti. Aš manau, kad tai yra amžiaus iššūkis. Turime visi jį tinkamai atsižvelgti. Buvo užduotas klausimas. Kalbame apie žemas naftos kainas. Kodėl iš to nepasimokyti, kalbant apie CO2? galima būtų numatyti nemokestį už CO2 išmetalus, bet galbūt CO2 rinką. Taryboje ir parlamente mes bent jau apie tai kalbėjome. Nu, mūsų CO2 rinka yra viena iš efektyviausių, na netobula, bet, bet ji yra. Dėl to dabar dirbama prie direktyvos, kuri kelia susirūpinimą pondui Levandovskį. Yra Europos parlamento ir tarybos pozicijos. Sieksime bendros pozicijos ir galiausiai E, paskui bus apibendrintos tos nuomonės. Europos komisija stebės, kas vyksta ir tenksis aktyviai ir konstruktyviai dalyvauti šiame procese. Tačiau CO2 kaina turi būti tvarkoma taip, kad tai padėtų šiais mūsų problemas. Tuo pat metu būtina užtikrinti CO2 surinkimo ir saugojimo tinkamas galimybės. Ar kalbėtume apie brandolinę energiją ar, ar anglį naudojamą energijai gaminti. Gal dar kartą noriu pasakyti, kad valstybės narės pačios renkasi energetikos um, ehm, mišinį, jeigu kažkas pasirinks skalūnų dujas. Mes turime atlikti e, aplinko veikio aplinkai vertimą, jeigu pasirinks kažkas brandolinė energija, tai turi būti vystoma geriausiomis saugumo sąlygomis ir panašiai. O jeigu bus naudojama nafta, tai tuomet atsisakykime subsidijų. Taigi mes norime sudaryti tokį bendrą vaizdą, bendrą paveikslą, norime, kad kiekviena valstybė galėtų pasirinkti, kokį energijos mišinį naudos. Tačiau atsinaujantis šaltiniai negali būti naudojami patys vieni, jiems reikia kažkokių papildomų dar šaltinių to reikia. Mes turime sujungti tarpusavio tinklus kuo labiau. Tačiau turime ES turėti įvairius energijos šaltinius. Ta ir bandysime daryti ateityje. Na, nespėjau atsakyti visus klausimus. Ir dar netgi detalė. Kaip e, sėdės nuo savo suvartojimo. E, tai taip, turime pasakyti, kad tas energijos suvartojimas yra paties įvairiausių, paties pačių įvairiausių tipų. Mes kalbam apie vartotojus, vartotojai taip pat turėtų būti prijungti prie tam tikro tinklo. Ir dabar diskusija vyksta šiuo klausimu. Ir dabar, ponė pirmininkė, aš manau, kad galėčiau pasiūlyti tik tai, kad mes ir toliau palaikytume glaudžius kontaktus ir kad galėtume surenkti bendras diskusijas, išklausyti, kokie yra vienų ir kitų pasiūlymai, pamastymai kad galėtume prisimti reikiamus įsipareigojimus ir kartu su parlamentu juos įgyveninti. Ačiū. Labai ačiū už pasisakymą, komisarė, ačiū už tai, kad atvykot. Iš tikrųjų, kaip kad buvo pasakyta, mūsų laukia labai, labai, labai aktyvus laikas, per kurį tikrai sulauksim ir svarstysim daug teisės aktų pasiūlymų. Ačiū. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Brangus kolegos, ponios ir ponai, eikim prie kito darbo tarkės punkto. Šis klausimas irgi labai svarbus. Išteklių veiksmingumas link žiedinės ekonomikos. Brangus kolegos, ponios ir ponai, Uh, uh, dear colleagues, as usual. Brangus kolegos, kaip paprastai, mm, būtų labai gerai, kad liktumėt salėje iki posėdžio pabaigos, bet vis dėlto jei norit išeiti iš salės, tai prašom tai padaryti greitai ir tyliai. Atsiprašau, kad taip tiesmukai kalbu, bet prašom Okay, okay, okay. Madame Kumpula Natri as well. Please. Okay, let us start. Resource efficiency moving. Tad eikim prie darbo tvarkės punkto. Išteklių veiksmingumas link e, žiedinės ekonomikos ir e, pranešėjas šiuo klausimu mūsų kolega Benedekas Javor teisės akto pasiūlymas dėl žiedinės ekonomikos, jis susijęs su apskritai e, atliekų paketu, e, buvo atsiimtas komisijos, nes komisija įsipareigojo pateikti pagerintą pasiūlymą, bet toliau mūsų e, aplinkosaugos komitetas tęsė darbą žiedinės ekonomikos klausimais ir ėmėsi rengti pranešimą savo iniciatyvą. Tad, o dabar mes laukiam pasiūlymo iš Europos komisijos. Na ir pradėkim nuo pranešėjo, nuomonės pranešėjo, Benedeko Javoro. Prašom, skiriu Jums nedaugiau kaip penkias minutės laiko. Labai ačiū, pirmininkė, kaip Jūs puikiai įvardėjot situaciją. Mes tęsiam darbą ypatingom aplinkybė, nes kai pradėjom darbą, tai buvo dar ta, tas atliekų paketas, po to tada jau kal, buvo kalbama apie žiedinę ekonomiką, bet per tą laiką atliekų paketą komisija atsijėmė. Tad tokiomis aplinkybėmis mes dėmesį sutelkėm į du klausimus, e, kur savos iniciatyvos pranešime, kurie atsispindi, atsis, bus atspindėti. Pirmiausia, E, išdėstėm tai, ko tikimės iš komisijos naujo pasiūlymo, nes apie tokį pažadą išgirdom iš komisijos narių Timermano, Timermanso ir Velos. Išgirdom pažadą tiesiog pagerį, pagerinti teisės akto pasiūlymą iš, iki šių metų pabaigos. Ir savo pranešime kartu metu raginam komisiją, kad šioji pateiktų parlamentui pagerintą teisės akto pasiūlymą, kad jame būtų e, kalbama ne vien tik tai apie atliekų aspektą, bet ir gamybos aspektą. Ir kartu raginam tiesiog numatyti tam tikrus teisinius etapus, kalbant apie šios žiedinės ekonomikos gamybos e, procesus. Na ir buvom susitikę šešėliniai pranešėjai ir po jo, po to susitikimo mes galėjom į nuomonės projektą įtraukti daugumą pasiūlymų, pastabų iš įvairių frakcijų ir manyčiau, kad e, šis dabar mūsų tas dokumentas jau atspindi politinių frakcijų ir šešėlinių pranešėjų e, pastabas. Ta proga norėčiau šiems padėkoti, tikrai gerai dirbom kartu, tikrai lengva buvo dirbti ir svarbiausiais klausimais pavyko susitarti. Na, o dabar dėl nuomonės projekto turinio energetika ir išteklių veiksmingumas kaip dalis, kaip dalis atsinaujinam pramoninių, e, e, kaip dalis tiesiog e, viso, viso žemynų atsinaujinimo šaltinių prasme. Ir dėl to mes sakom, kad tai iš tikrųjų paskatins ūkį aukti, bus sukurta darbo vietų ir tikrai turėsim tokį ūkį, kokio mums reikia. Bet to mes sakom, kad mes tikimės iš komisijos teisės akto pasiūlymo ar aktų, kad būtų atsižvelgta į tą tokią plačią politiką į plačius tikslus ir tam tikras įgent, integruotas priemonės. Mes kitais žodžiais tariam, kad tikimės ne atskirų kažkokių izoliuotų pasiūlymų, bet tiesiog tokio visuminio požiūrio. Be to mes raginam komisiją pateikti paketą, kur vėlgi būtų kalbama apie e, tvaraus e, išteklių naudojimo politiką, apie tai dar buvo kalbama 2010 metais Ir kartu kalbam apie maisto atliekų klausimą, kuris mūsų manimų svarbus. Maisto atliekų elementas buvo pirminėme atliekų pakete. Mes norim jį gražinti. Na ir po to kalbam apie tai, kad reikėtų ne vien tik tai tvarkyti atliekas, bet jas pakartotinai naudoti, perdirbti, uh, ar kažkaip taisyti panaudotus e, dalykus vartotojų vardan. Kartu mes minim pramonės sinergijos efektą, kai naudodami produktai kaip žaliava, žaliava ekonomikos cikle ir kartu atsižvelgiam ir į aplinkosaugos E, reformą e, tiesiog kaip paskatą žiediniai ekonomikai. Ir galiausia, dar norėčiau pasakyti, kad mes kalbam ir apie pasiūlymų finansavimą pasiūlymus susijusius su žiedinė ekonomika, jeigu vėl būtų grįždam, grįžtama prie atliekų paketo. Mes aiškiai sakom, kad be tinkamo finansavimo tikrai nepasieksim tikslų. Labai ačiū. Mes dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Tris minutės kiekvienam ir pirmiausia EPP vardu kalbės ponas Gambo. Minutos, primero... Dėkoju, pabandysiu trumpai. Ir Neviršysiu trijų minučių. Noriu e, padėkoti pranešėjui už atliktą darbą ir pasakyti, jog pritariu tam, ką jis sakė. Galima dirbti labai pozityviai visiems kartu ir dabar keletas trumpų pastabų. Galime tik apgailę stauti dėl to, kad buvo atsimtas minėtas paketas, tačiau aš labiau žvelgčiau į tą optimistinę pusę E, pagal savo darbų tvarkaraštį matome, kad šis pranešimas galėtų būti naudingas busimam siūlymui, kuris bus tikimės ambicingesnis negu ankstesnysis. Ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti, kad šis paketas būtų kuo ištamesnis, detalesnis. Mes dabar priejome kryškelę norime kurti skirtingą Europos ekonomiką. Ir turime suprasti, kad mums reikia žiedinės ekonomikos paketo, kad tai nebūtų vien tik tai direktyva dėl atliekų, kuri aišku irgi yra svarbus dalykas. E, atliekos, jų gamyba ir tvarkymas yra tie dalykai, kuriuos turime spręsti globaliai. Turime žvelgti į ilgalaikę perspektyvą. Ir neužmiršti žiedinės ekonomikos principų. Tiek norėjau pasakyti, pažadėjau, kad neviršysiu trijų minučių. Ačiū. ECR atstovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Kirtoks Darling, aš atstovauju savo kolegiją, kuri turėjo dalyvauti posėdį kitame komitete. E, džiaugiuosi, kad buvo parengtas nuomonės projektas, ačiū pranešėjui už puikų bendradarbiavimą ir turėčiau pasakyti, kad turiu kortas ant stalo ir aš, aš pono Potočniko komitete esu dirbusi vadinamą šerpą. Ir tai tokia buvo mano asmeninė karjera iki išrinkimo Europos parlamentą. Tiek dirbo prie žiedinės ekonomikos klausimų. Ir aš manau, ir frakcija tarp galvoja, kad tai yra ta strategija, kuri padės e, kurti darbo vietas Europoje, padės ekonomikai atsigauti. E, taip, taip pat turi padėti sukurti 2 milijonus papildomų darbų vietų, tai bus naudinga aplinkai. Ir iš tikrųjų labai gaila, kad siūlymas buvo atsimtas, tačiau galbūt tai buvo geriausias dalykas, kuris tam siūlymui ir atsitiko, nes tie, kurie dirbo prie to klausimo, turėjo pakilti, kovoti ir vėl gražinti šį klausimą į darbo tvarkę. Tikiuosi, kad pramonės sektorius e, taip pat tars savo žodį ir jis bus pozityvus. Turime kalbėti ne tik apie atliekas, Turime kelti aiškius tikslus susijusius su jų tvarkymu, turime kalbėti apie eko dizainą ir turime kalbėti apie užprogramuotą e, gaminių gedimą, apie tos problemos sprendimą. Ir taip pat pramonės sinergija būtina, būtina yra tarp atskirų sektorių, kad e, būtų galima prieiti prie žaliavų tinkamai tarp atskirų sektorių. Tai padės sukurti darbo vietų mūsų pramonės daugelius ryčių, tai yra ypatingai svarbu, ypatingai kalbant apie teikų tvarkymą. Ir aišku, kyla klausimų. E, dar kai kurių ir aš manau, kad esminis dalykas įtrė komitetui būtina padaryti viską, kad būtų užtikrinti saugą ir saugumą sprendžios klausimus. Pakeitimus dar teiksime taip pat ir kai pakeitimai bus pateikti, galėsime kartu kalbėti apie tolesnį bendradarbiavimą, kad galėsime parengti kompromiso pakeitimus ar paskirų frakcijų. Dėkoju. Ačiū sako pirmininkas. Na štai, šerpa sakėt, jau buvote, tai dabar savarankiškai kopėte į kalnus. Prašom, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ačiū kolegoms. E, praeitą e, vakarą susipažinau tik tais pakeitimais. Ačiū pranešiu už atliktą darbą. Ir mes manome, manome, kad kaip sakė kolegos iš S ir D frakcijos, mes galime paskatinti vėl, kad būtų atkiriau diskutuojama dėl, dėl to paketo. Ir mes galėtume panaudoti tinkamai tuos išteklius, kurie yra tinkami, kurie galbūt yra atliekos vienam sektoriui, galbūt panaudoti tinkamai kitam. Ir kyla tam tikrų problemų ES lygmenių, nes balansas, dėl balanso kyla um, tam tikrų um, klaustukų, kaip jį išlaikyti. Manytume, kad būtina pripažinti, jog kai kurios politikos turi būti skatinamos nacionalinių lygmenių, pavyzdžiui, gamintojo atsakomybės platesnės savoka turi būti plėtojama toliau, nes Švedijoje, pavyzdžiui, tai yra e, aktualus klausimas, kad ir kalbant apie gaminių pakuotės, pavyzdžiui. Parduotuvė, pavyzdžiui, tai turiu konkretų pavyzdį, yra susidūrusi su atliekų problema. Ir e, buvo pasitelta įmonė, kuris surinkdavo tas atliekas ir už tai gaudavo atlyginimą. Buvo galima išsaugoti e, ekonomiką ir taip pat sukurti papildomai darbo vietų. Taigi stipri pramonė yra tokia, kuri kūrė darbo vietas, inovatyves darbo vietas. Mes manome, kad e, atliekų tvarkymas nėra tiesiog jų surinkimas ir numetimas kažkur. Būtų tai taip sugadinama daug vertingų dalykų, kurie galėtų būti panaudoti kitur. Tad mes norėtume, e, kad labiau būtų pabrėžiama inovatyvioji pusė, pramoninė pusė, e, nes tai padėtų sustiprinti ES ekonomiką. Tačiau mes pateiksime ir konkretesnių pakeitimų, būtent pabrėždami šios aspektus. Didžioji frakcijos dauguma turėjo labai pažangų požiūrį į tai. Manau, kad grįžimas prie šio klausimo yra labai teigiamas dalykas. Ir manau, kad dabar visi turime puikią galimybę susitarti dėl gero siūlymo. Pirmininkas, ačiū, kitas kalbėtojas, GUE frakcijos vardu yra Miroslav Ransdorf, vicepirmininkas. Prašau. That, uh... Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų kalbam apie labai svarbų klausimą, svarbų ne vien Europai, bet apskritai visoms E, pasaulio šalims. Antai, kai kalbam apie energijos vartojimą, tai daug apie jį jau esam kalbėję. Kai sunaudojama labai daug energijos ir žaliavų, tai ilgainiui gali virsti kliūtimi ūkio vystimusi. Antai, Kinija per pastaruosius dešimtmečius stebino pasaulį su įspūdingu ūkio augimu. Bet tai buvo didelio energijos ir žaliavų sunaudojimo kaina ir dabar tai pasidarė kliūtim. Nuo to kenčia aplinka. Antai JAV ekonomis, keistas, e, pavard, keista pavardė paskelbė studiją apie Ind Kiniją ir ten teigia, kad net ir lyginant Kiniją su Indija, kur ūkis auga, vis dėlto energijos ir žaliavų sunaudojimas yra tris kartus didesnis negu Indijoje. O lyginant su Europa, Kinija, tai šešis kartus Kinija sunaudoja daugiau energijos ir žaliavų. Na ir dėl to kenčia aplinka, dėl to teršiamas oras, dirbožėmis. Ir tai jau pasidarė kliūtis. Ir, ir dėl to kyla rizika visuomeniai. Na, o kai vyksta balsavimas, tai dauguma kinų vis labiau kreipia dėmesį į aplinką. Ir vėlgi teiks. Ir, ir kinai dabar jau nemažai kinų sutinka su tuo, kad e, reikėtų išlaikyti vis dėlto aplinką, net ir jei dėl to reikėtų, dėl, dėl to sulėtėtų ūkio augimas. Tai svarbus dalykas. Kartu svarbus dalykas ir darbo vietų e, aspektu, nes e, mm, ūkio augimas kartu e, saugant aplinką, tai gali būti ir darbo vietų kūrimo priemonė. Antai, 70-metį prancūzų ekonomistas Furasie paskelbė knygą apie 30 šlovingų kapitalizmo metų. Ir jis prognozavo, kaip vystysis paslaugų sektorius, bet dabar vėlgi ir tas sektorius jau tarsi išsikvėpė. Tad dabar vėl dairomasi naujų galimybių, naujų darbo vietų ir todėl žiedinės ekonomikos koncepcija galėtų tikrai prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo. Ačiū, kolega Tamburan. Dėkoju, pirmininkė. Mes pilnai remiame pono Javoro nuomonę. E, labai džiaugiamės, kad tie pasiūlymai dabar buvo pateikti dėl pramoninių atliekų. Mes vis tik tais pateiksime kai kurių pakeitimų, kadangi manome, kad e, labai reikia visuomeniai pasiūlyti e, atliekų deginimą. Alternatyvą deginimui. Tas termo, terminis apdirbimas yra e, tik tais paslėptas procesas, nes tai yra labai, e, e, labai reiškia, kenksmingas procesas. Taip pat reikia pagalvoti apie taršą, E, ir apie išteklius, kad e, ištekliai būtų geriausiai naudojami per visą jų gyvavimo trukmę gamintojų. Be kita ko, mums reikia pasiūlyti, kad e, Europos produktų garantija būtų pailginta, kad dar mažiau susidurtumėm su senėjimo problemomis. Yes, thank you very much. Uh, the on, from the... Dėkoju. Europos komisija sveikina komiteto narių siūlymus. E, susijęti energiją su platesniais energijos resursais ir didesniu efektyvimu ir pabrėžti konkurencingumo aspektą be abejo yra labai svarbu. Būtina nepamiršti MVI vaidmens. Mes pasižymėjome šios įvairius komentarus, kurie šiandien buvo išsakyti. Taip pat atsižvelgsime jūsų uh, E, pamatymus, jūs teisingai darote nuorodą investicijų planą. Valstybės narės turi e, turėti galimybę tuo pasinaudoti, perinant prie labiau e, resursų efektyvimų paremtos ekonomikos. Nauja siūlymas dėl žiedinės ekonomikos yra rengiamas, paketo laukiame pasirodant, jis taps veiksmų planu, jis tai bus siūlymas dėl atliekų tvarkymo, kuris buvo atliktas dar iki metų pabaigos. Buvo atliktas reikšmingas darbas jau iki tol, visa tai labai naudinga, kad sužinotume Europos parlamento nuomonę jau dabar, iki vasaros, nes Europos komisija galės e, šiomis idėjomis pasinaudoti, tinkamai išanalizavusi. Stebėsime visas ciklo fazes ir geriausia mintis yra geriau susijęti atliekų valdymą su E, kitais aspektais. Taip pat ekodizaino e, elementas yra labai svarbus. Taip pat būtina pagyvinti perdirbtų e, medžiagų rinką ar perdirbamų medžiagų rinką. Tai yra siūl, bus siūlomi ir kiti dalykai, siekiant įtvirtinti žiedinės ekonomikos principus, kuriant įvairios vertės grandines. Mes E, šios komisijos darbo kadencijos metu bandysime šias problemas išspręsti. Dabar pakreitis yra įgautas labai geras, Europos komisija dirba prie šios iniciatyvos, mes pritarėme šiems tikslams ir mes iš tikrųjų žvelgėme į tai, kaip atsinaujinančią progą spręsti aplinkosaugos klausimus tuo pat metu. Na ir dar norėjau pažymėti, kad Europos komisija renks viešas konsultacijas dėl šių veiksmų plano. Tai vyks gegužės Liepos mėnesiais. Dėkoju, pirmininkas. Ačiū, ponė Fogl. Prašau, žodis jums. Fopal represents. Ne Fopal pasitaiso. Not environment, not climate, digi energy. Pasitaiso pirmininkas. Tiesoja, digi uh, generaliniam direktoratui atsakingam už aplinkos saugą. Puiku, sako pirmininkas, patikslinom. Dabar kreipiuosi į pranešėją. Prašom apibendrinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už išsakytus siūlymus ir pastabas. Išklausime šešėlinių pranešėjų. Na, tobulų tekstų, kaip žinia, nebūna. Kiekvienas projektas gali būti pagerintas. Tikiuosi, kad taip ir bus. Lūkesčių turiu daug. Su, tikiuosi sulaukti pakeitimų iš šešėlinių pranešėjų. Ir manau, kad visi turime tos pačius tikslus ir mąstame panašiai. jūsų informacijai norėčiau pasakyti štai ką. Sulaukiau žinių apie tai, kad pakeitimus galima teikti ne iki kovo 26, kai buvo numatyta pradžioj. Juos galima teikti šiek tiek ilgiau, iki balandžio 8. Tad mes dar turime laiko ramiai apsitarti dėl kai kurių pakeitimų ir su Envi dar padiskutuoti, kurie taip pat rengia nuomonę šią temą tad galėsime šiek tiek įtre ir envi nuomonės galėsime paderinti tarpusavėje, kad kryptis būtų tokia pati. Esu įsitikinęs, kad pagaliau parengsime patenkinamą tekstą visiems, tinkamą visiems. Manau, kad žiedinė ekonomika yra strateginis klausimas ir mes turime išsiaiškinti, kaip geriausiai ir efektyviausiai panaudoti turimus išteklius, kaip elgtis ekologiškiausiai, kaip tuo pat metu kurti darbo vietas, padinti ES konkurencingumą ir kaip efektyviai spręsti žemynų energetinės priklausomybės problemą. Ir tikimės, kad Europos komisija parlamentui pateiks tinkamą teisėkuros paketą, kuris atitiks visus tos mūsų iškeltus reikalavimus. Ačiū. Efficient. Pirmininkas dėkoju, kolega, labai efektyviai e, buvo padirbėta. Aš turėjau atsakomybę peranešti apie pakeitimų teikimo laikotarpio pratesimą iki balandžio 8, bet jūs tai padarėte vietoj manęs, tai puiku. Ir dabar galiu pasakyti tik tiek, kad NV komitete bus balsuojama birželį, tad laiko dar turim. O dabar pakeitimams teikti laikotarpis iki balandžio 8 laikus jūs sakėte, kolegos. Tada ačiū kolegos už šio klausimą ateinimą, už dalyvavimą. O dabar 17 darbo tvarkis. Klausimas 2001 e, metų, kiek 22 dienos direktyvos įgyvendinimas. Tai yra parlamento tarybos direktyva 2001-29 dėl autorių teisų ir gretutinių teisų informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimo. Tai štai, mūsų komitetui tai yra ypatingos svarbos klausimas, kadangi mes iš dalies esam atsakingi už autorių teisių įgyvendinimą, intelektinės nusavybės teisių įgyvendinimą. Tai svarbu mokslo tyrimams, inovacijoms apskritai ir mes taip pat atsakingi ir už informacinės visuomenės kūrimą. Mūsų e, nuomonės referentas yra Jose Blanko Lopes. Žodis jums gerbiamas kolega. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad paskyrėte mane šio pranešimo pranešėjų. Tai yra labai svarbi tema. Kalbėti apie kultūrą ir apie kūrimą yra kalbėti apie tai, kas esame. E, nuo, apie tai, kuo skiriasi Europa nuo kito pasaulio, apie mūsų kultūrinį e, turtą, e, mūsų didžiausią turtą ir kalbėti apie pramonę, apie ekonominę veiklą, apie milijonus darbų, darbo vietų susi, susijusių su uh, kultūrinė veikla, daugiau negu 7 milijonai darbo vietų. E, tai yra labai didelis procentas e, PIB, tai yra didžiulė pramonė, kuri kuria darbo vietas ir apskritai gerovę Europoje tokioje didelėje krizėje. Dab, tai e, skatina kultūros kūrimas, e, mūsų, e, mus skiria nuo viso likusio pasaulio ir skatina kurti materialinę ir dvasinę, e, materialinį ir dvasinį turtą. Dėl to aš ir noriu apsaugoti e, e, autorių teisų ir gretutinės e, teisės. Tai yra e, skaitmeninės visuomenės, skaitmeninės kultūros sudėtinė dalis ir e, visa tai yra susijęs su e, darbo vietų kūrimu, su ekonomika ir kad e, tam, kad, gaut, e, kad būtų ger, geri kūriniai, reikia už juos teisingai apmokėti. 14 metų praleidome, praėjo nuo direktyvos prieimimo, dabar reikia ją peržiūrėti. Aišku, mes kai kurias studijas atlikome anksčiau, Ir dabar jau e, Europos um, skaitmeninė rinka atitinka lūkesčius, kadangi uh, kūrėjai gauna teisingą užmokestį bei viskas teisingai yra paskirstoma kultūros sektoriuje. E, be to e, mažiau yra susiskaldžiusi vidaus rinka. Ir dėl to 2014 e, metų direktyva, kuri išvystė daugia teritorinės licencijas bei ryšius kuriais remiantis galime sugriauti dar daugiau sienų. Tai yra viskas labai svarbu, tačiau niekas nieko neįmanoma padaryti, jeigu neapsaugosime to, nuo ko viskas priklauso - autoriaus, kūrėjo, e, atlikėjo. Ir dėl to ir norime pa, pa, paraginti, kad būtų uh, kuriamos e, atitinkama, atitinkama sistema, kadangi be kurėjo nebus nei pramonės, nei kūrinių, uh, nei, turi, nei neturėsime prieimą prie turtingos ir įvairios kultūros. Dabar e, atveriamos naujos galimybės piliečiams prieiti prie kultūros, e, prie naujų iniciatyvų, e, kurias, kurių imasi įmonė, įmonės, tačiau žinoma, tai kelia dar ir rizikos. Pirmiausia, tai yra teisingas atlyginimas teisų turėtojams E, teisinga būtų, kad e, visi, kad, kad, būtumėm, kad, kad sukurtumėm tokią aplinką, kurioje būtų galima mokėti tą teisingą e, užmokestį ir kur būtų užtikrintas teisingas, teisinga pusiausvyrą tarp Mm, atlyginimo e, ir tarp kūrimo ir kad e, visi galėtų laisvai prieiti prie turinio. Būtent tokią nuomonę aš ir norėjau pateikti. Uh, thank you very much, colleague rapporteur. And now shadow rapporteur. Ačiū gerbiamas kolega. Dabar šešėliniai pranešėjai, ponia Valian, vicepirmininkė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjus parengtą nuomonę. Tikiuosi, kad tai yra puikus išeities taškas mūsų diskusijai ir remiame visą, kas buvo pasakyta, remiame tuos tikslus, kuriuos išdėstė pranešėjas. Ir pranešėjas E, e, jau kalbėjo apie tuos dalykus, kurie buvo kilę diskusijose jūri komitete. Ypač norėjome paminėti tuos dalykus, kurie turi būti sprendžiami komisijos siūlyme ir jūri nagrinėsimuose pranešimuose. Europos komisija pateiks siūlymą dėl e, autorinių ir gretutinių teisių nuostatų modernizavimo. Visą tai yra labai svarbu, kalbant apie skaitmeninę rinką. Na ir dar, kai kalbame konkrečiai apie šį dokumentą, turime nuolatos kelti klausimą, kaip mokslo tyrimų tikslams visą tai galėtume panaudoti, kad būtume tikri, jog bus tinkamai atliekama viso atliekamo darbo kontrolė. Yra taip pat labai svarbia tema padirbėta pirminės, kalbama apie interneto jungtis. Tai gali tapti labai kūr, didelių kūrybos šaltinių, tačiau ir čia irgi neturėtume užmiršti kūrėjų ir jų darbas taip pat turi būti tinkamai atlygintas. Dialogas ir dėrybos tęsiasi ir dėl to, kaip įgyvendinti e, abiejose Atlanto pusėse autorių teisų ir retutinių teisų nuostatas. Mes turime užtikrinti, kad nebūtų nereikalingų barjerų prieigai prie rinkos, kai kalbame apie mūsų aptariamą sritį. Manau, kad visi Šie klausimai mūsų komitetų yra labai svarbus, turime jūri komitetui perduoti savo poziciją, turime kalbėti apie autorių teisų ir aptinių teisų modernizavimą skaitmeninėje eroje, tos teisės turi būti saugomos lygiai taip pat kaip ir pirma, tai reiškia, kad turime tik atsižvelgti į inovacijų ir skaitmeninės eros įvairius aspektus. Ačiū. Uh, labai ačiū, ponė, ir tikrai jūs visiškai teisi sakydama, primindama jūri komitetą, kadangi e, būtent šis komitetas atsako už šį klausimą ir jis paprašė, kad būtų parengta įvertinimo ataskaita e, apriepianti būtent laikotarpį, per, kur, per kurį ta direktyva įsigaliojo ir, ir, ir pradėta vykdyti. Tad kita vertus, tas klausimas labai svarbus ir mums. Tad dar kartą ačiū, ponė. Toliau, Alde frakcijos vardu, ne, atsiprašau, ponas, ponas Vidal, Gerauta Vidal, prašom, EPP. O dabar Albe vardu jūs kalbėsit. Ponas Gerauta Vidal, atsiprašau dar kartą, kad netaip išsakiau pavardę. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad e, tikrai pateikė tokią subalansuotą pusiausvyrą nes autoriaus teisų, gretutinių teisų apsauga ne, ne vien prisideda prie ūkio šiaip jau augimo, bet kartu prisideda prie kultūrinės įvairovės išlaikymo ir nepaisant krizės vis dėlto išlaikomos darbo vietos. Tačiau šią prasme Europos rinka susifragmentizavimusi yra daug kliūčių ir todėl, dėl kurių Europos piliečiai negali visiškai pasinaudoti kultūrinę įvairovę. Tad e, vėlgi e, šiaip jau išliko nemažai kliūčių nuo direktyvos prieimimo 2001 metais. Autorių teisės, gretutinės teisės skatina kūrybiškumą, geresnę prieigą prie kūrinių, tačiau E, autoriaus teisų apsauga turėtų būti geriau priderinta prie skaitmeninės e, visuomenės ir kad būtų e, geresni honorarai numatyti autoriams ir atlikėjams ir kad būtų geriau pateisinamos vartotojų vartotojų lūkesčiai. Ir todėl labai gerai tas komisijos užmojas tiesiog peržiūrėti direktyvą. Dabar kalbame apie daugia teritorinį licencijavimą, kuriuo galima išvengti rinkos susiskaldimo, tačiau vien jo nepakanka, reikia ir kitų lankščių sprendimų. Dėl teisės aktų nesuderinimo kyla nemažai teisinių mm, netikrumų. Aš manyčiau, dalis išimčių uh, turėtų būti padarytos privalomos ir jos tiesiog neturėtų kenkti e, autoriaus teisų turėtojų lūkesčių. Na ir dabar tai, ką siūlo komisija, iš tikrųjų žada nemažai. Reikėtų atsižvelgti e, kartu į tai, kaip svarbu uh, E, spręsti su, su, su, susifragmentavusių sistemų klausimą. Ir, manyčiau, komisija turėtų užtikrinti geresnį e, saveikumą tarp būtent autorius teisų turėtojų ir vartotojų interesų ir kartu, kad, ne, kad nebūtų tiesiog dominavimo tam tikromis rinkos dalimis. Labai ačiū, kolegos, ačiū, ačiū, kad laikėtės nustatyto laiko ir aš atsiprašau, kad aš jūs taip nu, raginau, nukirtinėjau prieš pusantros valandos, nes buvo komisijos narys ir reikėjo vis dėlto laikytis nustatyto laiko. Toliau guė frakcijos vardu. Nama. Labai ačiū, ačiū pranešėjai. Iš pat pradžių norėčiau pasakyti, kad mes taip pat manome, jog Autoriaus teisų reforma būtina, tačiau norime dar vieną dalyką paminėti, kuris nebuvo minėtas. Tai yra dalymosi kultūra, labai reikia, būtina kūrėjams leisti naudoti savo kūriniais, kad būtų atvira prieiga prie e, švietimo, tai yra visiškai akivaizdus dalykas Dar norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme, jog vienintelė autoriaus teisė turi pakeisti nacionalinės autoriaus teisės. Tai būtų daug paprasčiau, nagrinėjant įvairius ginčius. E, Ta reikėtų nuomonėje patikslinti. Daug dalykų yra gerų, tačiau ne, ne viskas iki galo aišku. Sakykime, trečiojoje dalyje mes norime, uh, kad 2001 metų direktyva taip pat būtų pakeista. Tačiau reikia ieškoti geresnės e, pusiausvyros tarp naudotojų ir kuriejų. Kol kas dar į šį aspektą atsižvelgta nepakankamai. Toliau penktas punktas, jis negali likti toks, koks yra sumanytas. Aš čia norėčiau sugrįžti prie ponios Redor pranešimo reikėtų paprašyti komisijos numatyti kai kurias išimtis, kad būtų galima duoti prieigą prie tarptautinės kultūrinės įvairovės. Ta aspektą taip pat reikėtų atsižvelgti. Dar septintas punktas nelabai gerai yra išnagrinėtas kitaip tariant, e, nepilnai, ne, ne iki galo yra atsižvelgta į naudotojus su negale. Taip kad e, reikia kai kurių pakeitimų ir mes tą ir padarysime pateikdami pakeitimus. Nuos... Labai ačiū, ponė, už pastabas. Dabar suteiksiu žodį ponui Markui Džorello iš komisijos generalinio Connect direktorato. Ačiū pirmininkė. Ačiū komiteto nariams už pasisakymus, už darbą. Komisija kol kas trumpai gali kalbėti. Mes labai susidomėję stebim diskusijas Europos parlamente, gilinamės į jūri komiteto pakeitimus Ir aišku, prie, priimam domin e, diskusijų juose pasakytas mintis. O kol kas komisija gali tik patvirtinti, beje, kad komisijos 15 metų darbų programoje numatytas teisės akto pasiūlymas, teisės akto dėl autoriaus teisių, kol kas galutinis sprendimas nepriimtas, sprendimas dėl to kokias sritis aprieps šis teisės akto pasiūlymas. Ir sakiau beje ir jūri komitete, labai svarbu štai kas, kad mūsų prioritetas tai spręsti svarbiausius dalykus, būtent kliūtis, kurios e, kliudo skaitmeniniai rinkai veikti Bet, aišku, ilgainiui galima pasvarstyti ir apie kitus svarbius elementus, kurie galėtų atsidurti teisės akto pasiūlyme, gal ne šiais metais, bet vėliau. Bet, kaip sakiau, kol kas komisija tarėsi tarp viduje, tarp vidaus tarnybų ir mes pateiksim pasiūlymą dar šių metų bėgėje. Pirmininkas, labai ačiū. O dabar vėlgi galim gražinti žodį, suteikti žodį pranešėjui, kad šis tartų paskutinį žodį, paskutinės pastabas. Prašom. E, Labai ačiū. Labai gerai, kad vyko šios diskusijos. Dabar e, kolegos išsakė įvairius kriterijus, išsklaidė abejonės, e, par, nurodė, kur turėtumėm dabar eiti, kaip tą daryti. E, kad būtų vienintelė e, rinka, vieninga e, rinka. Ir dabar yra labai sunku surasti pusiausvyrą su įvairiomis šalimis bendraujant. Man dabar toks įspūdis susidaro, kad saldžiarūkštis tas bendravimas vyksta ir dabar reikėtų į naują aplinką, skaitmeninę viską kelti, kurti potencialą naujoms darbo vietoms. Neigiamas aspektas yra mm, nuolatinis bandymas autoriaus teisės statyti kaip supriešinimą tarp autoriaus ir vartotojo, kur vieni laimi, kiti pralaimi. Man atrodo, kad mes turime atsisakyti tokio požiūrio. Yra vienas elementas, kurio negalima kvestionuoti, e, nes jeigu nebus saugomi autoriai, nebus turinio, mes viską prarasime. Teisingas užmokestis tai yra pagrindinė išvada. Aišku, galima kalbėti apie kai kurias išimtis, apriborimus, apie prieigą ribojamą tarptautiniu mastu, dematerializuotą turinį ir panašiai. Kol kas visų galimybių nežinau, tačiau žinau, kad turime galimybių susitarti. Dar pateiksiu pakeitimų dėl pakeitimų mokslo tyrimų srityje, kad nepakurtų, nepatektume į spastus, kada supriešinami geriečiai su blogiečiais. Dabar yra tikra Tiesa, kad e, sektoriui buvo sunku, bet jis prisitaikė prie vartotojų poreikių. Dabar jau yra e, muzikos, sakykime, srityje e, atsiliepiama į daugelį vartotojų poreikių. Tam prie to daug prisidėjo licencijų pris, sistema. Būkime atsargus nes dabar yra labai sunkus laikotarpis e, ir, sakykime, tokie kaip e, vieninga prieiga yra labai geras dalykas, kadangi mažos ir vidutinės įmonės negalėtų toliau daryti šito darbo, viskas vyktų logiškiau ir sklandžiau. Visiškai logiška, kad jeigu esi užsiprenumeravęs kažką, gali naudotis uh, E, kad ir trumpą laikotarpį. E, galbūt ir kiti pasiūlymai yra visai neblogai, tačiau e, praktika ir teorija šiek tiek skiriasi. Žinoma, dar artimiausių metų susitiksime, kalbėsime ir artimiausių metų turėsime galimybės dar pasiderėti, kad surastumėm teisingą pusiausvyrą. Labai ačiū kolega už tai, kad išsakėt tokią tvirtą žinę, aiškę žinę. Taip, ir tik tai klausimas, ar jūri komitetas sutiks su jūsų būtent tą išvadą, bet tikrai buvo stipriai pasakyta, mes pačioj mūsų posėdžio pabaigoj. Ir, ir to ir baigiam diskusiją ir dabar pereinam prie kito darbo tvarkės punktų, kiti klausimai, kitų klausimų nėra ir tada kitas posėdis ar posėdžiai. Tad um, balandžio 14 dieną 9 valandą. O dabar dėl rytojaus. E, iki rytojaus 12 valandos e, galima pateikti E, pakeitimo pasiūlymus. Ir, kaip sakiau, kiti posėdžiai balandžio 14 nuo 9 iki pusės pirmos ir nuo 3 iki pusės 7. Dar kartą labai ačiū už Jūsų bendradarbiavimą, ačiū už tai, kad taip gausiai dalyvavot mūsų posėdėje ir susitiksim vėl e, už mėnesio jūrę ir įtre e, bendrame posėdėje. Ačiū.